vadovas informavo mane, kad deleguotieji aktai e, Imko komiteto pasiūlymas e, nesulaukė pasipriešinimo, pirmininkų sueiga pritarė. E, pasiūlymų, jei jokia frakcija ir 40 Europos parlamento narių netmes pasiūlymo, jam nepasipriešins, bus laikoma, kad jisai yra priimtinas. Jeigu ne, tai reikės balsuoti. Galite interneto puslapį parlamento susipažinti su pasiūlymu. Dabar periname prie kito darbo tvarkės punkto. Komisijos e, pareiškimas.